Ir norėčiau informuoti Jūs, kad e, kitas posėdis vyks rytoj e, vasario 3 dieną nuo 9 val. iki 12.30, 13 val. iki vakaro. Tai, tačiau Jūs galite susipažinti su darbo tvarke Europos parlamento tinklalapyje. Ačiū už darbą.